suteiktume jam žodį, kur svečias susėdi. Vienoks punktas dabar. Ar jau atvyko ponas Arnoldas? <clears throat> Tai palaukime jau truputėlį. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Prašau. To jeśli pani przewodnicząca Okay. Tutaj w tym punkcie prosimy o wypowiedź. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Sikirski. Labai malonu čia lankytis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte poną Arnoldą, kuris greitai tikriausiai prie mūsų prisijungs. Ir Ir taip pat pakvietėte ir vystimosi komitetą. Mūsų pirmininkė Linda McKeiben apgailę stauja, kad negali čia šiandien dalyvauti ir išklausyti jūsų pristatymų, ponė Arnoldai, kuris pasisakys gan, gan greitai. Ji paprašė, kad aš ją pakeiščiau. Jūsų darbo grupės darbas yra labai aktualus mūsų komitetui ir mes nusprendėme dėl partnerystės su, Europa, e, su Afrika. Ypač ji reikalinga tam, kad investicijos sukurtų darbo vietas Afrikoje. Ir jau šią savaitę, pirmadienį, vystomojo bendradarbiavimo komitete apie tai buvo kalbama ir tie klausimai, ties kuriais dirba jūsų darbo grupė ir rengia gairės, Tai komisija irgi labai yra svarbi, e, kalbant bendrai apie šio žemynų vystimasi. Ir aš norėčiau pirmiausia, aišku, išklausyti to, ką ponas Arnoldas mums papasakos. Ir norėčiau taip pat daugiau sužinoti apie tai, ką daro ta darbo grupė ir ką ji rekomenduoja, bet prieš tai dar norėčiau kelias pirminės pastabas išsakyti mūsų komitetui, kai mes kalbame apie Afrikos kaimą, tai pirmiausia domimės ir mums aktuolus yra maisto saugumas ir gamyba. Tai yra pagrindiniai tikslai ir mūsų bendradarbiavimo su kolegomis pagrindinis tikslas kolegom, su kolegomis iš Žemės ūkio komiteto yra užtikrinti, kad mūsų bendra Žemės ūkio politika būtų kuriama ir įgyvendinama tokiu būdu, kad ji nekenktų besivystančioms šalims ir kad ji neapsunkintų ūkininkų veiklos, pavyzdžiui, Afrikoje. Aš labai mielai išklausysiu jūsų ir kokius aspektus jūs pasiūlysite. Ir maisto saugumas turi būti užtikrinamas visiems. Ir aišku, reikia, kad ir tikslai, ir politika dėrėtų, kalbant ir apie vystimą į bendradarbiavimą ir bžūp. ...2018 metų ataskaita apie Afriką kurią, kurią pateikė Žalios revoliucijos alijansas Afrikoje, pažymi, kad svarbu, kad įvyktų žemės ūkio pokyčiai tam, kad būtų sumažintas skurdas ir būtų užtikrinamas maisto saugumas. Taip pat toje ataskaitoje pabrėžiama, kad maži, ūkiniai, komer, maži komerciniai ūkiai yra labai svarbus tam, kad žemės ūkio produkcija būtų gaminama ir sumažinamas kaimo skurdas. Tai yra labai svarbu tam, kad būtų sėkmė užsitikrinama ne vien tik tai per didelius ūkius, monokultūrinius ūkius. Ir kad ne vis, nebūtų viskas grindžiama tik tai žemės įsigijimo sistema vietos ar užsienio investuotojų. Gal man test? Afrikos sąjunga apibrėžė aiškius tikslus žemės ūkio plėtrai ir maisto saugai Afrikos žemynė. Buvo patvirtinta Malabų deklaracija 2014 metais kur kalbama, kalba, kad, kalbama, kad reikia užkristi kelio badavimui, kad būtų užtikrinama 6 procentų augimas žemės ūkio sektoriuje. kad 30 procentų būtų vietos produkcijos užtikrinama tiekimo grandinėje ir kad bent 10 procentų valstybinių išlaidų būtų skiriama žemės ūkio sektoriui. Dėja, daug Afrikos šalių kol kas nėra pasirengusios pasiekti tų tikslų, tačiau vis tiek verta atidžiau pažiūrėti į tas šalis, kurios pasiekė ne, ne, neblogos pažangos. Etijopija, pavyzdžiui, pasiekė 6 procentų augimą. Ir badas per pusę mažėjo. Taigi labai svarbus yra žemės ūkis skurdo mažinimui. Akivaizdu, kad reikia daugiau privačių investicijų ir jos gali būti naudingos visiems, tačiau vyriausybės ir partneriai vystamo bendradarbiavimo politikoje turi užtikrinti, kad investicijos būtų naudingos šalies ekonomikai ir šalių tautoms. Taip pat akivaizdu, kad Afrikos žemės ūkio plėtra, jai reikalingos ir aiškios valstybinės institucijos ir valstybinės lėšos. Bet aišku, reikalingas ir privatus sektorius, bet taip pat ir viešasis sektorius bei politinė valia. Bei tinkamas valdymas. Azijos ir Europos pavyzdžiai aiškiai tai rodo. Yra daug iššūkių susijusių su prieiga prie rinkos ir taip pat nuostolių po derliaus, sandėliavimo problemų daug yra, maisto perdirbimas nėra tinkamas Afrikos šalyse. Ir dar vienas svarbus veiksnys yra tai, kad galimybė gauti paskolas maž, mažiems komerciniams <laughs> ūkininkams. Tos galimybės tikrai labai nedidelės, nei komerciniai bankai, nei mikrokreditų institucijos pakankamai tų paskolų neteikia. JAF pradėjo Europos investicijų planą ir Europos fondą tvariam vystimuisi. Ir mes taip pat esame suinteresuoti išklausyti pono Arnoldo, kuris papasakos mums, kokių gali pateikti jūsų darbo grupė rekomendacijų tam, kad būtų parengtas išorės investicijų planas arba Europos tvaraus įstymosi fondas kad pasiektumėme sėkmingų rezultatų žemės ūkio sektoriuje. Ir galiausiai norėčiau paskelbti kai ką, kas aktualu yra tik tai mano komiteto nariams. Trijų nuomonių pateikimo terminas, turiuomenėje žūp planą, reglamentą bei horizont, italų į reglamentą ir keičiant į reglamentą, e, tai terminas pratestas. 12 gruodžio, trečianis 12 valanda yra tas terminas. Ačiū. Pa, dziękuję pani przewodniczącej. Ačiū pirmininkė. O Taigi dabar jau prie mūsų prisijungia ir svečiai. Kaimo Afrika darbo grupės vadovas, ponas Arnoldas, jisai kalbės apie darbo grupės veiklą. Ir dabar mastau, jeigu man reiktų pristatyti šį ekspertą ir norėčiau, aš aišku, paminėti visas jo pareigas, kurias jis turėjo ir turi, Tai čia kalbėčiau labai ilgai, nes jis įsitraukęs ir į EBPO e ir kitas visas organizacijas, dok, dok, daktaro laipsnį ne vieną turi ir labai yra įsitraukęs į daug į, įvairias veiklos rūšis. Kaip jums pavyksta visą tai suspėti, sveikinu, iš tiesų jau puiku, bet svarbiausia mums yra išklausyti jūsų. Tai bendra pirmininkė dabar žodis ponui Arnoldui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausia tai, kad aš čia esu. Man labai malonu, kad turiu galimybę pasisakyti apie kaimišką Afriką. Ir mano kolegos darbo grupėje irgi čia yra atvykęs, sėdi salės gale. Šiandieną aš daugiausiai norėčiau papasakoti apie tai, kokia yra situacija, ką mes esame nuveikę savo grupėje. Ir ko mes tikimės pasiekti, koks bus galutinis rezultatas. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų darbo grupės darbas jokių būdų dar neužbaigtas, jį turėsime užbaigti gan greitai. Tačiau mes turime galimybę ir toliau išklausyti žmonių nuomonės, kas turėtų būti toje ataskaitoje, taigi labai džiaugiamės šią galimybę susitikti su abiejais komitetais. Ir pradžioje norėčiau labai trumpai papasakoti apie politinį kontekstą, kuriame buvo įkurta ši darbo grupė. Visi žino, kad politinių santykių pagreitis vis didesnis tarp e, Afrikos ir Europos e, vyksta sustikimai valstybių, vyriausybių vadovų lygmenių ir taip pat labai svarbus buvo komisijos pirmininko Junkerio pareiškimas e, jo metinėme, metinėje ataskaitoje 18 metais, kur jis teigia, kad Afrika, Afrikos Europos alijansas siekiant tvarių investicijų ir darbo vietų. Tai yra labai svarbus, reikšmingas e, siūlymas ir įtrauktas, įtrauktos yra visos uh, ES institucijos. Mes, mūsų įgaliojimai mums buvo suteikti Europos komisijos šiais metais, jų pradžioje mes pradėjome darbą gegužės mėnesį ir tikimės darbą užbaigti gruodį per kelias ateinančias savaitės. Ką mes turime omenyje kalbėdami apie kaimiškos Afrikos ateitį, Afrikos kaimo atvejį? mes pirmiausia turime užduoti klausimą, kaip Afrika gali sukurti pakankamai darbo vietų vis daugiau, vis didesniam augančiam gyventojų skaičiui ir kaip gali žemės ūkis, maisto, žemės ūkio maisto sektorius prisidėti prie to tikslo. Ir kitas dalykas, mes klausėme, kokį indėlį gali nešti Europa, dirbdama kartu su Afrika, kad būtų pasiektas didesnio užimtumo tikslas. Ir galbūt reiktų papasakoti apie tai, apie kokį iššūkį mes čia kalbame. Tai yra tas pasaulio regionas, kur gyventojų skaičius auga greičiausiai. Junktinių tautų skaičiai rodo, kad Afrikos gyventojų skaičius nuo 1,2 milijardo 15 metais išauks iki 1,7 milijardo 30 metais, iki 2,5 milijardo 50 metais. Nuo 50-ųjų Nuo 15 iki 50 metų Afrika sudarys 70 procentų visų išaugusių gyventojų skaičiaus. Būtent ten daugiausia išaugęs e, gyventojų skaičius. Aišku, tai reiškia, kad reikia daugiau darbo vietų ir dabar kiek e, maždaug 20 milijonų žmonių kasmet patenka į darbo rinką. Iki 30 metų 30 milijonų kasmet pateks į darbo rinką. 60 procentų išaugusios darbo jėgos yra būtent kaimuose. Taigi tie skaičiai verčia padaryti dvi svarbias išvadas. Pirmiausia, svarbus politinis iššūkis, su kuriais susidurs politikai Afrikoje, bus sukurti pakankamai darbo vietų, kad būtų galima absorbuoti tą augančią darbo jėgą. O kitas dalykas - žemės ūkio maisto ir kaimo sektoriai turi suvaidinti svarbu vaidmenį ekonominės plėtros strategijoje ir kuriant darbo vietas. Taigi mes vertiname, kokia reikalinga politika tam, kad maksimaliai būtų sukurtas sukurta darbo vietų Afrikoje, kaimo vietovėse. Tačiau suprantame, kad tie sektoriai veikia platesnėme politinėme ir ekonominėme kontekste. Ir tai ir nume, jas nulėmė augimo galimybės. Taigi mes savo ataskaitoje pažymime, kad labai svarbu siekti pažangos, siekiant išspręsti konfliktus, kuriant politinį makroekonominį stabilumą, investuojant į Afrikos žmonės per geresnį, geresnę mytybą, švietimo, sveikatos politiką, taip pat švarę energiją užtikrinti kontinentui ir apsaugoti Afrikos gamtinius išteklius. Ir mes manome, kad Afrikos lyderiai, dirbdami kartu su Europa, privalo spręsti tuos esminius iššūkius ir tą darydami sukurti reikiamas sąlygas pažangai žemės ūkio ir maisto sektoriumi kaimo vietovėse. Bet mes detaliai tų stambių klausimų neaptarinėsime, nes neturime tam įgaliojimų. Mes visą dėmesį skirsime žemės ūkiui, žemės ūkio produkcijai ir kaimo vietovėms. Ir klausime, ką galima padaryti tuose sektoriuose, kad būtų galima gauti maksimalę naudą, kuriant darbo vietas. Ir kad atsakytumėme į tą klausimą, mes sutelks, susitelksime ties keturiais klausimais, kuriems manome, kad reikia politinių ir prioritetų. Pirmiausia, teritorinis požiūris į ekonominę plėtrą ir darbo vietų kūrimą, akcentuojant tai, kad kaimas ir, ir miestas priklauso vieni nuo kitų. Ir tas požiūris akcentuoja, kad reikia daugiau investicijų į viešasis gerybės ir paslaugas kaimo vietovėse, kurios būtų skirtos tam, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų ir kad kaimo vietovės būtų patrauklesnės vietos gyventi. Antras dalykas, mes taip pat siūlysime priemonės, kaip būtų galima paremti vykstančius pokyčius Afrikos žemės ūkija. Nes e, matome didžiulę įvairovę tarp Afrikos šalių, kalbant apie jų žemės ūkio produkciją ir augimą. Yra šalių, kur žemės ūkio produkcijos sektorius labai smarkiai išaugęs ir biudžeto ištekliai nemenkiai yra skiriami ir buvo sukurta labai pozityvi aplinka ūkininkams ir žemės ūkio produkcijos sektoriui. Taigi mes turime siekti, kad daugiau Afrikos šalių nei dabar pasiektų tokių aukštų standartų. Trečias dalykas - mes rekomenduojame investuoti į tvaraus, tvarios maisto pramonės kūrimą Afrikoje. Mes matome, kad Afrikos maisto pramonė nepakankamai išsivyščiusi dėl to, kad perdirbimas nėra pakankamas ir mes matome, kad Afrika tikrai galėtų sukurti didesnę dalį ir patenkinti augančius poreikius iš savos produkcijos. Afrika ir Europa, Europa gali kartu pasinaudoti tomis galimybėmis, didinant privataus sektoriaus investicijas ir kuriant tinkamą vertės grandinę, tinkamus standartus, kad būtų skatinama e, priekyba tarp Afrikos šalių ir taip pat, kad būtų numatytos geografinės nuorodos Afrikos produkcijai. Taip pat mes matome, kad Afrikos gamtinių išteklių apsauga ir išteklių valdymas yra labai svarbu siekiant tvaraus, maist, tvaraus maisto gamybos ir kad būtų sušvelninami klimato kaitos pokyčiai ir padariniai. Europa gali padėti Afrikos vyriausybėms geriau valdant gamtos išteklius ir kad tai, tai būtų galima įtraukti į žemės ūkio valdymo strategijas. Taigi mes paliesime visas tas keturias temas tam, kad galutinėje ataskaitoje pateiktumėme rekomendacijų, kurios mūsų manimų turėtų būti gyvendintos Afrikoje, bendradarbiaujant su Europa. Mes akcentuosime, kad labai svarbu kurti pajėgumus, ypač kalbant apie jaunimą Afrikoje, kad būtų gyventos tos rekomendacijos. Mes taip pat akcentuojame, kad e, žemės ūkio produkcijos sektorius ir dinamiškos kaimo vietovės e, suvaidins labai svarbu vaidmenį, kalbant apie e, vystimasi ir darbo vietų kūrimą ir kad Afrikos alijansas tvarių darbo vietų tikslui įgyvendinti yra, irgi yra labai svarbu. Tai yra labai svarbus veiksmų planas, kuris turi būti traukiamas ir e, tvarių investicijų ir darbo vietų alijansą. Mes manome, kad Afrikos ir Europos alijansas turi veikti trimis lygmenim, lygmenimis - tarp žmonių, tarp verslo įmonių, akcentuojant e, kooperatyvus ir žemės ūkio įmonės, ir vyriausybės turi bendradarbiauti. Ir mes manome, kad Europos Afrikos partnerystė leis mūsų visuomenėms, verslo įmonėms ir vyriausybėms pasitelkti jau pasiektą pažangą, naudoti modernę, modernes technologijas ir pasinaudoti kiek įmanoma visomis galimybėmis. Ir plėtros patirtimi. Politinė lyderystė tikrai turi vaidinti labai svarbių vaidmenį. Komisija, e, ministrų taryba ir parlamentas, Europos parlamentas dirbdami kartu su valstybinėms narėmis, turi sukurti išsamų, tvarų uh, europietišką požiūrį, siekdami sukurti tinkamą ES Afrikos sąjungą. Na ir labai svarbu yra tai, kad e, tos darbo grupės pagrindinis dėmesys bus naujų darbo vietų sukūrimas jauniems uh, žmonėms gyvenantiems kaimo vietovėse Afrikoje ir tai e, bus padaryta sulaukus politinės valios. Dėl ko to aš labai džiaugiuosi šią galimybę, kad galiu kalbėti su jumis šiandien šią temą. Taip pat ministrų tarybos e, formate tikrai pasikeitimai nuomonėmis buvo labai vaisingi. Ir ši diskusija taip pat dar tik papildo e, visas tas kitas diskusijas ir tikrai lauksiu ir iš jūsų pasisakymų. Dėkoju. Dabar pasikeitimai nuomonėmis, ponia Hoibuš. Ačiū, ponia Arnoldai, už e, pristatytą informaciją. Džiaugiuosi, kad ši darbo grupė veikia, kad komisijos nariai Hoganas ir Mimica <clears throat> taip pat ėmėsi šios veiklos, nes e, žemės ūkio apsirūpinimo maistu srityje. Pirmiausia, turime kovoti su badu, ypač Afrikos kontinente ir stengtis atremti ateities iššūkius, nes e, ateityje žemės gyventojų skaičius padidės, atsiras daug jaunimo, kuriems reikės darbo vietų ir susikurti savo ateitį. <clears throat> Norėjau užduoti kelis klausimus. Pirmiausiai, manau, kad Afrikoje egzistuoja didžiulis e, maisto produktų gamybos potencialas, reikėtų tik tai įvertinti jų gaminimo metodus. Maisto ir žemės ūkio organizacija yra pradėjęs gyveninti e, <clears throat> ekologinės žemdirbystės e, stiprinimo iniciatyvą, siekiant e, <clears throat> Mm. sustiprinti žmonių sugebėjimą apsirūpinti maistu. Kaip vertintumėte šią maisto ir žemės ūkio organizacijos iniciatyvą? Ar e, e, bus atsižvelgiama jos kontekste taip pat ir į klimato kaitą, tai yra labai svarbu, ypač Afrikos kontinentų. Aš manau, kad taip pat vertėtų pakalbėti, paminėti ir atsakingas investicijas, ypač regioninių lygmenių galimybę gauti paskolas žemės įsigijimui, <clears throat> mokymo aspektus. Pirmininkas, labai atsiprašau, bet turėsiu apriboti jūs pasakymą laiką iki vienos minutės. Panimaginė žodis. Ačiū pirmininkė, <clears throat> ačiū Tomai už pristatymą. Tikrai labai džiaugiuosi, aš taip pat žinau, kokias pareigas yra užėmęs mūsų pranešėjas ir suprantu, kad jūs tikrai nemažai e, dėmesio skiriate žemės ūkiui. Gal galėtumėte atsakyti keletą klausimų, kaip vystėsi ES žemės ūkio politika ir ar dabartinė padėtis e, neigiamai ar teigiamai paveikia jūsų darbą Afrikoje. Ir tikrai ar galėtume kažko pasimokyti iš Europos praeities klaidų, vystant žemės ūkio politiką, didinant maisto gamybą ir tai galbūt padėtų jums, jūsų darbe, dirbant su Afrika. Manau, kad ta darba, kurį jūs atliekate, yra labai, jis yra labai svarbus be, dėl savanaudiškų priežasčių, bet taip pat ir moralinių. Mums reikia padėti Afrikos žemynui. Ir, ir tai, kas vyksta Afrikoje, tas badas, su kuriuo jie susiduria, yra nepamatuojamas. Mums reikia politinės valios, drąsos ir iš komisijos, ir taip pat ir iš parlamento pusės siekiant padėti. E, e, Afrikai, nes kenties mūsų vaikai ir mūsų vaikų vaikai, jeigu mes patys nesimsime veiksmų. Pona Agne, ačiū. Jūs uždavėte keletą klausimų ir aš norėčiau pateikti keletą atsakymų. Visų pirma, koks yra geras modelis, ką galėtume padaryti Afrikoje. Aš ten ket, prieš 40 metų dirbau ir gyvenau. Ir man atrodo, tas ūkių modelis yra geras, kada, kadangi komercinės įmonės ir uh, E, ūkiai įtraukia daug e, žmonių, darbo vietų, taip pat ten prasideda tada kurtis parduotuvės, bendruomenės, dabar ten yra tik tai lušnynai. Ir taip pat nereikėtų ne, e, nesakyti ne genetiškai modifikuotams produktams ir priedams Afrikoje, kadangi kitaip jiems bus per sunku. Taip pat reikėtų uh, uh, spausti Europo, e, Afrikos vyriausybės, kad nesužlugdytų esamų ūkių. Flanagan. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pristatymą. Gaila, kad mūsų yra liko nedaug, nes Europos parlamente dažnai visi skundėsi e, imigrantų bangomis, bet kai kalb, pradedama kalbėti apie dabartinės problemus, e, tai žmonės pradeda bėgioti iš tokių posėdžių. Dėkoju už pristatymą. Tikrai dar kartą jūs uždavėte tokį klausimą, ką parlamento nariai galėtų padaryti, kokie sprendimai būtų. Vienas iš tokių uh, sprendimų būtų iš mano pusės, iš uh, žemės ūkių pagristos, uh, paremtos šalies, kad uh, mes neturėtume pamaitinti visus arba tos kenčiančiosius, kadangi mums reikia taip pat ir mūsų žemės ūkį vystyti. Pats nesu e, krikščionis, esu pagonis, bet e, Ir, žinote, yra posakis krikščioniškas toksai duok žmogui e, e meškerę arba sugaukiam žuvų, tai jis tik tai pavalgys, o jeigu pamokys, sumok, pamokys išvėjoti, tai jisai sugebės visą gyvenimą prasimaitinti. Bet mum, labai dažnai mes kalbame apie tai, kad mums reikia pamaitinti visą pasaulį, bet geriau reikėtų uh, e, išmokti pasimaitinti patiems ir išmokyti kitus uh, e, kažkokio amato. Uh, nemanau, kad e, per ilgą laiką tokia strategija veiktų, kokią jūs siūlote. <clears throat> Ačiū, kad atvykote. Stingri atsakyti mūsų klausimus. Mane domintų vienas dalykas. Visiems mums labai rūpi pagerinti padėtį Afrikoje. Kalbėdamasi su e, kolegomis girdžiu, E, kad mes turėtume eksportuoti savo žemės ūkio politikos sistemą į Afriką. Aš e, manau, kad mūsų sistemos eksportuoti negalima. Afrikai reikia kitokios sistemos. E, pavyzdžiui, mūsų prekybos centrai yra pritaikyti mūsų rinkai stengiamasi kuo mažiau darbo vietų turėti, tuo, tuo tarpu Afrikoje, manau, visi turėtų būti suinteresuoti, kad darbo vietų būtų kuo daugiau, taip pat ir žemės ūkio srityje ar maisto pramonėje, ar galėtumėte įsivaizduoti tokią sistemą, e, kuri veiktų Afrikoje. Kalbant apie santykius su Afrika, dažnai minimi ekonominės partnerystės susitarimai. E, kaip Jūs vertinate? tą ekonominės partnerystės susitarimų pasirašymą, liberalizaciją Afrikos rinkoje. Ir kuri yra praktiškai nusiaubiama mūsų parduodamų produktų. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Andriju, ačiū, ponė pirmininkė. Pone Arnoldai, dėkoju už jūsų pristatymą. Iššūkis tikrai yra pakankamai rimtas keletas pamastymų ir klausimų. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad e, nereikia kartoti Afrikoje tų pačių klaidų, kurias kartojame, padarėme Europoje. kuomet nutraukėme e, savo laikų tarpusavį ryšių Europoje tarp žemės ūkio, apsirūpinimo maistu ir sveikatos apsaugos neturėtume šių klaidų e, kartoti Afrikoje, reikia atsižvelgti į skirtingą jos istoriją, skirtingas kultūras. Manau, kad e, reikia mums aktyviau dalyvauti kaimo plėtroje Afrikoje, o ne jos žemės ūkio e, plėtroje ir nesiūlyti kažkokių receptų ar procedūrų iš Europos. Noriu Jūs paklausti, ar turite kokiu nors įdomių teritorinės inžinierijos idėjų, e, kurias įgyvenę būtų galima plėtoti tą tikrą partnerystę tarp Europos ir Afrikos. Ir e, taip pat, e, ar yra numatyti tam tikri finansiniai ištekliai Europoje šiuo metu plėtoti tą tai partnerystę su Afrika. Ačiū už atsakymus. Dabar kalbėjęs ponas Myčiui. Komisijos atstovas. Ačiū. Labas vakaras, palaikome glaudžius ryšius su Tomu ir su jo darbo grupės nariais. Komisijos pirmininkas Junkeris savo metinėme pranešime E, kalbėjo apie būtinybę kurti, pradėti kurti Afrikos ir Europos Sąjungos alijansą. Ir e, gruodžio 18 dienoje vyks atitinkamas susitikimas parlamento nariai galbūt susidarė įspūdį, kad mes bandome pamaitinti pasaulį pastelkę europinį modelį. Mes tikrai to nesiekime, mes norime, kad Europa taptų lyderę siekiant e, problemas Afrikoje išspręsti e, pasitelkus įvairius regioninius ar nacionalinius sprendimus. Ekologinis žemės ūkis galėtų būti vienas iš tokių būdų, tačiau tikrai ne vienintelis. Šiandien Romoje, pavyzdžiui, vyksta e, didelio masto konferencija apie įvairių naujovių sistemų taikymą ir bus pristatomos technologijos pritaikytos Afrikos kontinentui. <clears throat> Taip pat siekiant sukurti laisvos priekybos zoną reikia pastelgti tą kontinentinį požiūrį iš ekonominio bendradarbiavimo, ekonominės partnerystės sustarimų. Istorijos turime pasimokyti, siekdami juos geriau pritaikyti Afrikos kontinento sprendimams, e, e, problemų sprendimams. <clears throat> Šiokiu vaizdu, kad e, trys ketvirtadaliai Afrikos valstybių turi pagerinti tarpusavio priekybą. Ir viena iš Europos sėkmės istorijų yra priekybos <clears throat> integracija. Afrikos valstybės tarpusavyje nesiintegruoja, todėl jeigu tik tai Ja, su, jeigu jūsų prekybos apyvarta tarpusavio e, siekia tik 15 procentų, tai kyla tam tikrų problemų apsirūpinant maistu. Tuo tarpu išsivyščiame pasaulyje tarpusavio prekybos apimtis siekia 70 procentų. Manau, kad per pastaruosius dešimtmečius e, pasiūlytos sistemos tikrai galėtų būti naudingos pasitelkiant teritorinį požiūrį ir šioje srityje Tomas minėjo, Afrika susiduria su rimtomis problemomis, tokios koncepcijos kaip lyder ar panašios leistų su kurti naujų darbo vietų žemės ūkio srityje ir neverstų žmonių migruoti į didžiuosius miestus, kuriuose jaunimui sunku rasti tinkamo darbo tvarios apsirūpinimo maistu sistemos taip pat yra labai e, svarbios koncepcijos e, mytybos įvairovės skatinimas e, taip pat yra labai svarbu, nes Afrikos kontinentas susiduria taip pat ir su tokiamis problemomis kaip viršsvaris ir nutukimas bei maisto švaistimas. Todėl mes turime parodyti, pademonstruoti, kokią naudą atneša mm, mytybos įvairovė. Nes Taumo problemų, su kuriamis susiduria Afrika, yra susijusios su žmonių teisėmis, apie tai kalbama ir e, devintajame darbo atvarkės punkte Madride apsvarstytame prieiga prie žemės, prieiga prie vandens išteklių yra esminės svarbos problemos miškų kirtimas, taigi turime pasitelkti visą priepinti požiūrį, siekiant spręsti specifines Afrikos problemas. Manau, kad darbo grupė ir jos nariai per artimiausias savaitės parengs plačios apimties ataskaitą, kurioje bus atsižvelgiama taip pat ir į esminės problemas ir bus nubrėžimas tam tikros ribos, tačiau pasiunčiami taip pat signalai komisijai tarybai, parlamentui, valstybėms narėms siekiant pasiūlyti atitinkamus veiksmus e, trumpalaikė, vietinės trukmės ilgalaikė perspektyvoje, sakant, glaudžiai bendrabiausiu su Afrikos Sąjunga ir atskirmis Afrikos valstybėmis, tam, kad tikrai parodytume pavyzdį, e, siekiant pritaikyti atitinkamus modelius Afrikoje. Ačiū, klausimų išgirdome nemažai, dabar steiksime žodį ponui Arnoldui juos atsakyti. Sutinku su tuo, ką pasakė kolega ką tik ir aš pasistengsiu atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti, bet nu, pabandysiu tokį platų atsakymą pateikti, reaguodamas į visus klausimus. Man atrodo, pagrindinis žodis čia į... yra partnerystė. Apie jį ir suksis mano atsakymas. Nes, kaip pirmininkas Junkeris pasakė savo metinėme pranešime, mes keičiame santykių tarp Europos ir Afrikos pobūdį. Anksčiau tai būdavo pagalba ir prekybiniai santykiai. O dabar siekiame bent jau teoriškai politinės lygybės. Ir tai turėtų būti atspirties taškas. Nes Afrika daugelie sričių turi savo išdirbtą politiką. Pavyzdžiui, žemės ūkija yra ir jūs minėjote savo ankstesnėme pasisakymė, visą tai dar susiję su mal, Malibų susitarimu, bet ankstesnis Matibų susitarimas buvo 2003 metais. Taigi, Afrikai yra įsipareigojusi ir jis siekia tuos įsipareigojimus įgyvendyti daugiau ar mažiau. Aišku, rezultatų reikia daugiau ir geresnių šalia to, kas jau yra pasiekta. Tačiau turi būti numatytas tikrai labai svarbus vaidmuo siekiant stiprių santykių su Europa, kad būtų galima pasiekti pačios Afrikos tikslų. Ir Afrika čia yra pagrindinis veikėjas, Europa tik padėti gali ir gali padėti įvairiose srityse dėl savo patirties. Pone Maginis kalbėjo apie bendrąją žemės ūkio politiką ir kaip ji keitėsi per pastarosius 20 metų. Negali nuneikti, kad prieš 20 ar 30 metų bendroji žemės ūkio politika buvo kenkianti Afrikos ūkininkų interesams per eksporto kompensacijų sistemą ir kitas, kitus priekybinius santykius. Ir dabar tas, tas yra pasikeitę, tas pats tikslas yra pakeistas. Ir tai, kaip žūp keitėsi per pastarosius 20 metų, tai man atrodo leidžia daugiau dėmesio skirti kaimo plėtrai, daugiau dėmesio skirti aplinkai, daugiau dėmesio skirti maisto kokybei, visiems tiems dalykams, kurie yra esminiai. Esminiai dalykai esminės pamokos, kurias reikia pritaikyti prie Afrikos aplinkybių. Tai yra atsakymo dalis. O kalbant apie tai, kas buvo klausta apie ekologiškumą, maisto ir Žemės ūkio organizacijos veiklą. Aš manau, į visą tai reikia atsižvelgti. Aš su FAO susitiksiu rytoj ir jų darbas yra tikrai didžiulis, ne tik kalbant apie ekologiją, bet ir apie migraciją, kas irgi yra labai aktualu mūsų darbe. Ir viso to esmė, aišku, tai susiję ir su partnerystės dalyku, yra tai, kad yra didžiulis politinis savinteresas Europoje padėti Afrikai kurti savo ekonomiką. Tai yra tos, to politinio įsipareigojimo esmė. Kalbant apie tai, kad Afriką ar Europą maitina pasaulį. Aš nemanau, kad e, tokia yra Europos politika dabar, tačiau Europa keičia savo žemės ūkio politiką ir dar svarbiau, kad per pastarosius dešimt metų perinama yra prie tokios politikos, kuri yra maisto ir mytybos saugumas. Ir maisto sistemos ir padarinių esmė, padarinių turint omenyje ne tik, kad maisto reikia pagaminti pakankamai, bet ir sveiko maisto. Būtent tą turės padaryti Europa ir manau, kad legitimu būtų kalbėtis apie tai ir su Afrika. Kalbant apie žemę, aš manau, kad turime pradėti nuo realybės. Būtent, kad žemės ūkis Afrikoje daugiausia priklauso nuo mažų ūkių, ir moterų vaidmo yra labai didelis ir svarbus ir surasti reikia būdų, kaip pagerinti jų našumą, užtikrinti stabilias pajamas ir būtent tokiu, tokį toną mes turime atspindėti rekomendacijose. Bet aišku, nėra čia paprastų ar lengvų atsakymų. Dėl to, kad e, našumas auga tuose mažose ūkiuose, dėl to, kad daugiau dėmesio skiriama uh, kaimo ekonomikos plėtrai tam, kad žmonės, kurie ir toliau ūkininkauja, tą galėtų daryti ir kad gautų pakankamai pajamų ir ne iš ūkininkavimo veiklos. Tas buvo ir Af Europoje ir neišvengiamai tas bus ir Afrikoje. Ir man atrodo, kad visas tas Afrikos maisto pramonės klausimas, kaip plėtojasi ši pramonė, nes ji tikrai nėra pakankamai išsivyščiusi, tai yra labai svarbu ir aš tikiuosi, kad kažką reikšmingo mes galėsime apie tai pasakyti, bet tai yra ne tik privatus sektorius, nes visų pirma tai yra ir vyriausybės, kurios turi sukurti sąlygas, kurios būtų, leistų privačiam sektoriui patraukliai investuoti maisto pramonę. Ir čia reikalingos ir maisto saugumo taisyklės. Ir taip pat reikalinga geresnė maisto tiekimo grandinė. Taigi tokie būtų mano atsakymai. Aš norėčiau padėkoti pasisakiusiesiems ir daugelis tų kole... E, pastabų iš tiesų yra labai aktualios mūsų darbe rengiant ataskaitą. Kalbėsiu suomiškai dabar. Ir apibendrinsiu diskusijas. Tikrai noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė, dalyviams ir ponui Arnoldui, linkiu Jums visokiojo pasiekmės Jūsų darbe, kad būtų pasiektas geras galutinis rezultatas. Ir labai esu dėkinga už tai, kad mūsų abu komitetai sugebėjo pasikalbėti apie maisto klausimus. Ir turime nepamiršti, kad ES yra didžiausias donoras teikiant vystomą bendradarbiavimo pagalbą pasaulyje. Taigi maisto gamyba iš tiesų yra svarbus dalykas, kur norime plėtoti šią sritį besivystančiose šalyse, ypač kalbant apie tai, kad patys žmonės pasigamintų tą maistą ir tokiu būdu užsidirbtų savo pajamas. Ir mes tikrai išklausėme labai neblogų pastabų apie tai, ką žemės ūkis reiškia ir į ką reikia atsižvelgti besivystančiose šalyse, kokie metodai, gamybos metodai gali būti naudojami. Mes nenorime naikinti gamtos, miškų, dirbožėmio, mes nenorime teršti. Dirbožėmis visuomet turi būti paliekamas geresnės būklės nei toks, kurį tu radai, bet mes norime, kad ir vidaus rinka veiktų tinkamai, kad žmonės galėtų užsidirbti iš savo veiklos ir kad galėtų pasidžiaugti savo gamybą. Ponas Arnoldas pabaigoje apibendrino labai gerai padėtį, būtent, kad mums reikia plataus bendradarbiavimo ir aišku, žemės ūkio produkcijos ir vystamo vedamėjimo srityje, tai yra labai svarbu. Taigi dėkoju visiems už diskusijas ir manau, kad jūs dabar tęsite savo posėdį, bet mums darbas jau baigėsi. Dėkoju. Dziękujemy bardzo Pani Przewodniczącej. Dziękujemy. <clears throat> Ačiū Panie Pirmininkai, Dėvė komitetui ir jos sekretoriatui už e, šio susitikimo posėdžio suorganizavimą. Ponai Arnoldui ypatingai norime padėkoti. Tikrai labai aukštai vertiname jūsų veiklą ir tikiuosi, kad dar iki šios kadencijos pabaigos turėsime galimybę su jumis sustikti, išklausyti jūsų informacijos, o šiandien paprasčiausiai dėkojame. Taigi, baigime bendrą posėdį. Dar liko mums vienas klausimas. Palaukite truputėlį. Dar liko Žemės ūkio komiteto darbo tvarkė vienas e, klausimas apsvarstyti. Taigi grįžtame prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Žemės ūkio komiteto darbo tvarkė. Ar girdėjote, ką pasakiau? Gerai. Dar kartą noriu padėkoti. Dabar devintasis klausimas, keitimasis nuomonėmis ir kviečiame prie mūsų prisijungti. EVT <clears throat> e atstovė Ana Purkinin ir pono Stefano Pakso. Devintasis darbo atvarkės klausimas, kaip minėjau keitimasis nuomonėmis e, žmogaus teisų savaitės e, e, proga. Svarstysime Junktinių tautų deklaraciją dėl kaimo vietovių žmogaus teisų. Kaip žinote, parlamentas organizuoja žmogaus teisų savaitę. 70-mečio mm, žmogaus teisų deklaracijos proga nuo 19 iki 23 lapkričio. Kaip minėjau, pas mus svečiuojasi Stefanas Baksas, jis yra tarptautinio ryšio skiriaus specialistas žmogaus teisų organizacijos, kuri rūpinasi e, teisėmis į e, apsirūpinimą maistu FIAN. Baksas e, veikia aktyviai įvairiose srityse. Pane Purkinin prie mūsų taip pat prisijungė e IVT atstovė. Jums suteiksime, ponė Baksą, 10 minučių, o jums, ponė, 5. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpas klausimas, nedaug turime laiko, ar bus klausimų atsakymų sesija po mano pranešimo. Taip. Dėkoju, kad pakvietėte mane į komiteto posėdį. Pakalbėsiu apie jungtinių tautų deklaraciją dėl valstiečių ir taip pat kitų žmonių dirbančių e, kaimo vietovėse deklaraciją. Ji buvo patvirtinta New York'e. Labai trumpai prie jos sugrįšiu. Ši deklaracija jungtinių tautų e, UNDROP, taip sakant, sutrumpinama, yra labai svarbi. Aš, jie atspindi esamą realybę, Kalbame ne tik apie valstiečius, bet visus, kurie dirba kaimo vietovėse, dirba žemę, kurie užtikrina ir garantuoja maisto saugą mums, taip pat bendruomenių nedalomumą ir taip pat visos, visų gyventojų gerovę. Tai yra tie, kurie maitina pasaulį. 70 procentų viso pagaminamo maisto yra e, išauginama e, valstiečių ir mažų ūkininkų. Taigi Būtent dėl to e, reikia labai svarbu užtikrinti ir saugiklius, užtikrinti darbo vietas kaimo vietovėse ir taip pat e, apsaugoti gamtinius išteklius e, tvariai ir tokiu būdu irgi spręsti klimato kaitos problemą. Kaip jūs žinote, ūkiai mažėja, dinksta. Ir aišku, dabar ūkiai arba jungiasi didžiulius žemės ūkio kompleksus, didžiulės įmonės ir mažos ir vidutinės e, įmonės arba ūkiai nyksta. E, atlyginimai e, žemės ūkio sektoriuje yra labai maži, kartais mažesni nei skurdo riba žemės koncentracija sustelkia, taip sakant, į didžiulės, didžiulius ūkius, yra grobiama taip pat žemė visame pasaulyje. Ir Europos Sąjungoje mes e, esame labiau apsaugoti, bet kitose regionuose palestiečiai ir žmonės dirbantis kaimo žemę labai dažnai yra vėjami iš savo žemės, taip pat jiems yra grasinama ir svarbiausia žmogaus, žmogaus teisų gynėjų kategorija buvo e, nužudyta būtent kaimo vietovėse. Ir tai yra realybė visoje Europoje, visame pasaulyje. Ir aš taip pat norėčiau prisiminti ir rezoliuciją, kuri praeitais metais buvo patvirtinta čia Europos parlamente didžiulę daugumą Agrikomitetas parengė tą rezoliuciją dėl e, žemės, e, ūkio žemės koncentracijos. Labai svarbu, kad šis kontekstas e, rodo mums visiems, kad valstiečiai patiria ir sisteminę diskriminaciją, prie to prisideda ir valstybės politika. Arba sąjungos lygių galime pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika tam tikrą prasme arba didžiają dalimi prisidėjo didelių ūkių plėtrai, be, o maž, maži ūkiai dingo. Taip pat norėjau paminėti dar vieną rezoliuciją e, patvirtinta šiais metais dėl vietinių gyventojų visame pasaulyje e, teisų pažeidimo. Tai, pirm, tai buvo pirmoji Europos parlamento rezoliucija, kur buvo paminėtos ir valstiečių teisės ir buvo kreipimasis į valstybės narės e, paremti šią deklaraciją žmogaus teisų taryboje. Taigi, kalbant apie šį kontekstą ir apie valstiečius visame pasaulyje, e, iki 80 procentų viso pagaminamo maisto yra pagaminama mums valstiečių ir mažų ūkininkų. 80 procentų visų žmonių e, kenčia nuo, e, kenčiančių nuo bado gyvena kaimo vietovėse ir tai yra valstiečiai. Tai yra, aišku, ironiška Taip pat e, kalbant apie moterų situaciją, e, už Saharės Afrikoje 80 e, procentų moterų būtent yra dirbančių žemės ūkėje ir jos pagamina 80 procentų viso išauginamo maisto. Latino Amerikoje 40 procentų moterų užtikrina tiekimą maisto grandinėje. Ir ir tai yra vienos iš labiausia badaujančių, e, nepakankamą mytybą gaunančių e, ir kuriams yra maistas, maisto saugumas neužtikrinamas. Na, kadangi trūksta laiko, tai nepasakosiu apie deklaracijos patvirtinimo procesą. Norėčiau tik pasakyti e, 7-8 metų maisto uh, krizės metu Vie Kampesina e, valstiečių pasaulinis judėjimas e, pristatė e, šią deklaraciją žmogaus teisų tarybai Ženevoje. Ir 7-8 metų maisto krizė padėjo mums visiems suvokti, kad kažką reikia daryti šioje srityje. Nekalbėsiu apie įvairias sesijas, susitikimus, kurie vyko. Pirmoji tarp vyriausybinės darbo grupės sesija e, susitiko 12 metais, o paskutinioji šiais metais. Neminėsiu, e, ką jos aptarinėjo kiekvienos sesijos metu. Prieš dvi dienas trečiasis jungtinių tautų komitetas uh, New York'e, kuris užsiema humanitariniais ir socialiniais klausimais, patvirtino būtent e, šią deklaraciją didžiulę daugumą, daugumą balsavo už, bet buvo nemažai susilaikiusių ir septyni balsavo prieš gruodžio mėnesį e, ji bus pateikta ratifikavimui. Labai trumpai. Matote žemėlapį, labai dažnai žemėlapis geriau pavaizduoja visą situaciją nei žodžiai. Kaip balsavo sustikime visos šalis, matote, kad Afrikos atstovai pritarė deklaraciją, Latino Amerikoje buvo keletas išimčių, Brazilija, Argentina ir Kolumbija susilaikė. Kalbant apie Europos regioną, situacija yra štai tokia. Matote e, daug susilaikiusiųjų. Europos Sąjungoje buvo tik dvi šalis, kurios balsavo už šią deklaraciją - Portugalija bei Luksemburgas. Trys Junktinė karalystė, Vengrija ir Švedija balsavo prieš. Kitos šalis Įdomu yra tai, kad Šveicarija balsavo už ir tai yra tikrai geras ženklas. Ir tokios e, šalis kaip Azerbaidžianas, e, Serbija, Monakas e, balsavo už. Ir Baltarusija. Deklaracija kalba ne apie savanaudišką požiūrį siekiant apsaugoti vieną interesų grupę, tokią kaip valstiečiai. Kam mums reikia apsaugos e, sistemos e, e, vienam sektoriui? Na, manau, kad tą grupę reikia apsaugoti ir ginti dėl kelių priežasčių. Kalbam apie bendrąjį interesą, ne tik apie protekcionistinį tokį uh, požiūrį, kad ūkiai mažėja, dinksta, e, valstietai yra diskriminuojami, jos yra kesinamasi, bet labai svarbu yra išsaugoti žemės ūkio biologinę įvairovę, taip pat dirvos būklę. Taip pat labai svarbu yra taip prisidėti prie darbo vietų kūrimo bei žemės ūkio plėtros. Na, kalbėjau apie tai, kaip balsavo šalis, nenoriu provokuoti, e, nieko čia jums sakyti, bet jungtinės tautos bei ES valstybės narė sako, kad jos yra žmogaus teisų, taip sakant, lyderės žmogaus teisų srityje. ES e, e, taip norėtų būti vertinama, bet labai svarbu, kad e, viskas keičiasi. ES, valstybės narės turėtų pripažinti šios deklaracijos poreikį, taip pat atsižvelgti, kad žmogaus teisės yra toks aspektas, kuris kinta ir tokios deklaracijos tikrai reikia. Thank you, Mr. Chair, uh, distinguished members of the committee and representatives. Mm, Man didžiulė garbė šiandien su jumis e, keistis nuomonėmis e, Europos parlamente minint e, arba organizuojant žmogaus teisų savaitės renginius. Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo to, kuo baigė mano kolega, patvirtindamas, kad es ir valstybės narės tikrai yra pasaulio žmogaus teisų čempionės, niekas daugiau pasaulio žmogaus teisų labui pastangų nededa, tuo turėtume didžiuotis, kalbant apie šią deklaraciją. Ir valstiečių bei e, kaimo vietovių gyventojų teisės mes e, tikrai e, šiai temai skiriame didžiulį dėmesį. Ir būtent <clears throat> šiuo požiūriu remdamas ES e, konstruktyviai įsitraukė į e, darbo grupės e, valstiečių ir kaimo vietovių gyventojų teisėms ginti veiklą. Noriu pabrėžti, kad tai yra tarp vyriausybinė darbo grupė ir todėl jos veikloje dalyvauja ir balsuoja priimant sprendimus valstybės narės, mes tik koordinuojame juos. Kaip buvo paminėta, deklaracija buvo patvirtinta pirmadienį ir iš tiesų 119 jungtinių tautų narių už ją balsavo, tačiau reikia paminėti, kad 49 valstybės narės balsavo dėl tam tikrų e, jiems neprimtinų deklaracijos nuostatų. Šiame procese, kuriam pirmininkavo Bolivija, buvo pripažinta, kad kai kurie mūsų pateikti pasiūlymai yra priimti e, domen, e, tačiau tekstas buvo pagerintas tik tai e, nedaugelio aspektų ir New York'e ir Ženevoje Šis dokumento tekstas kelia problemų ne tik kai kurioms es valstybėms narėms, tačiau ir kitoms jungtinių tautų narėms, kalbant apie naujų kolektyvinių žmogaus teisų sukūrimą. <clears throat> ir e, teisę e, į apsirūpinimą maistu ar prieigą prie žemės. Čia dar reikia kai kurios aspektus įsiaiškinti, kai kurios valstybės narės išvelgia netitikimų tarp deklaracijos nuostatų ir teiškai privalomų daugia šalių sustarimo aplinkosaugos rytyje. Nepaisant to, kad mes pripažįstame, jog ši priemonė nėra teisiškai privaloma, atsižvelgiant į deklaracijos nuostatos sudėtingumą, būtume uh, norėjo, kad ji būtų patvirtinta e, vėlesnėje <clears throat> Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje ir e, kad atitinkamas papildomas dokumentas užtikrintų galimybę e, užtikrinti didesnę kontrolę. Steigtų galimybę užtikrinti didesnę kontrolę, jie ta galimybė nebuvo pasinaudota. <clears throat> Europos Sąjunga yra pasirengusi bendrabiauti su visais partneriais, siekiant spręsti neligybės problemas susijusias e, su gyvenamoje vieta, e, kaime ar mieste, įskaitant ekonominės socialinės teisės ir jų užtikrinimą kaimo vietovių gyventojams, pat labai svarbu valstiečiams gyventiems kaimo vietovėse prieiga prie žemės, užtikrinta prieiga prie žemės, nors buvo pristatyti es iniciatyvas, es pritarė pozicijai, kad prieiga prie žemės neužtikrinama dėl netinkamo valdymo, naudojasi es visomis priemonėmis tam, kad pakeistų tą situaciją, pasitelkdama tarptautinės politikos direktyvas, taip pat darbo tvarkę iki 2030 metų tvaros vystimosi tikslus. Praėjusiu metu birželio mėnesį ES patvirtino naują e, e, plėtros <clears throat> kaimo vietovių vystimosi strategiją, siekiant užtikrinti visiems prieigą prie e, žemės ir įgyvendinama šį savo požiūrį ES sieks būtent užtikrinti geresnę prieigą prie žemės ir taip pat sieks užtikrinti atsakingą žemės išteklių, žuvies, žuvų ir miškų išteklių naudojimą, e, skirdama 240 milijonų e, eurų biudžetą šioms e, reikmėms. Taigi Europos komisija taip pat nuo 2019 metų ketina gyveninti atitinkamas iniciatyvas apibendrindama Norėčiau Jūs patikinti, kad ES <clears throat> taikysi įvairiapušką požiūrį, siekiant užtikrinti žmogaus teisės žemės e, ūkio ir kaimo vietovių plėtros rytyje. Sieksime dėti pastangas visame pasaulyje, kad būtų dėgiami atsakingi žemės ir gamtinių išteklių valdymo principai. Nekantri laukiu jūsų tolimesnių komentarų. Labai ačiū. Viena minutė kiekvienam kalbėtojui. Prašau. Gracias, presidente. La verdad es que me... Ačiū, pirmininkė. Esmė ta, kad man atrodo baisu, kad kai mes e, kalbame apie valstiečių teisės, mes visą tai paliekame paskutinę į minutę ir net negalime surinkti deramų diskusijų. Mes taip ilgai užtrukome, kol surengėme šį renginį. Na, bet yra kaip yra. Ir aš norėčiau pasveikinti tą darbą, kurį atliko Via Kampasina ir šios asociacijos partneriai, kad būtų patvirtinta ši deklaracija dėl ūkininkų, valstiečių ir smulkių ūkininkų teisės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu visai ES, nes tikrai mes labai dažnai kalbame apie žemės grobimus ir tai yra faktas, kuris aktuolus ir Europai. Ir dėl to akivaizdu, kad buvo balsavimo metu dauguma valstybių narių susilaikė balsuojant dėl deklaracijos, išskyrus e, Portugaliją, Luksemburgą. Ir aš norėčiau padėkoti šiom šalims už jų pasiaukojimą šiai deklaracijai. Ir dėl to, kad aš manau, jog tai yra pagrindinė priemonė tam, kad žmogaus teisės vyrams ir moterims, e, valstiečiams būtų pačios svarbiausios, kad uh, finansinių kapitalistų agresija, tarptautinių korporacijų agresija būtų atmesta ir atremta. Mes kalbame apie žemės grobimus, e, mažas, mažus e, valstiečių ūkius ir gamtinius išteklius. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausausi ir man gėda. Man gėda dėl to, kad ES turėtų žmogaus teisės uh, aptarinėti visą šią savaitę, tam yra skirta ši žmogaus teisų savaitė. Tai kodėl to šalis, kurios yra mažiausiai išsivyščiusios, kur yra daug mažų, smulkių ūkių, kodėl taip su jomis elgiamasi? Man atrodo, kad tai yra siaubingas signalas, kurį mes siunčiame milijardams ūkininkų visame pasaulyje, būtent, kad jie susiduria su diskriminacija, jos teisės yra paminamos, jie yra marginalizuojami, kyla grėsmė jų gyvybei. Tai man įdomu, Kodėl ES nepakovoja labiau už tokius žmonės, už jų teisės ir susilaiko staiga, kai reikia balsuoti dėl deklaracijos, dėl ūkininkų teisų. O kai kalba eina apie verslo interesus, tai tada viskas puiku. Taigi tikrai labai gėda, kad taip yra kas, kas nutiks su tais milijonais, kas nutiks atsitiks tiems milijonams ūkininkų. Pone Maginės, ačiū, pirmininkė, dėkoju už pristatymus, atsiprašau, kad greit turėsiu išeiti, nes eisiu trilogo posėdį, bet aš džiaugiuosi, kad mūsų dar liko e, šioje salėje ir labai apgailę stauju, kad taip vėlai aptarėme šią te temą. Na, nežinau, kodėl neparėmė šios deklaracijos tiek daug šalių, aš neturiu apie tai jokios informacijos, bet aš manau, kad reiktų susisiekti su Afrikos darbo grupe, kuri lankėsi pas mus, kai aptarėme ankstesnį darbo tvarkės klausimą. Aš manau, jie jums padėtų jūsų darbę. Aš manau, kad būtų tas veiksmas konstruktyviausias. Mano šalis, Airija, kai mes gavome nepriklausomybę, tikrai mums buvo didelių problemų dėl žemės, žemės padalymo ir tų ginčių vis dar turime. Taigi žemė, istorija, konfliktai, tai yra susiję dalykai, tai yra jautris rytis ir aš manau, kad mes ir toliau turime žvelgti į tas pasaulio vietas, kur yra daug konfliktų, kur žmonės neturi teisės į žemę. Ir kaip sakiau, aš nekomentuosiu tų specifinių dalykų, bet aš tikrai įsigilinsiu labiau. Dėkoju. Oui, merci, um... Ačiū, ponė pirmininkė, labai greitai. Tikrai lab, gaila, kad e, šios šio, du, dvi diskusijas e, dėl žemės ūkio politikos ir valstiečių deklaracijos atskyrėme. Dabar pabaigoje čia kalbame apie, apie tai ir beveik nėra žmonių, reikėjo kalbėti kartu. E, ir taip pat kalbėti ir apie žemės grobimą, demokratijos skatinimą. Uh, Taigi, kalbėjome apie saugumą bei suver... maisto produktų, taip pat tautų suverenumą. Tai yra labai svarbu, tai jau buvo pasakyta. Ar jūs turite priemonės e, pasakyti, kodėl beveik dauguma ES valstybių e, susilaikė E, dėl tos valstiečių deklaracijos, kadangi iš tikrųjų tai yra labai svarbus klausimas, e, kuris bus svarbus ir vėliau, kuris, nes būtent tie žmonės, kurie užtikrina mūsų visų mytybą ir produktų tiekimą. E, kadangi jeigu kalbame apie mm, maisto produktų koncentraciją, tai nėra gerai, jeigu viskas yra sutelkiama į vieną ūkį. Mums reikia skatinti šeimos ūkius. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai atsakysiu į jūsų klausimą, į kelis klausimus, kurie uždavė parlamento nariai ir sureaguosiu tiesiogiai į tai, ką pasakė išorės veiksmų tarnyba. Tie argumentai, kuriuos pateikė valstybės narės dėl to, kad jos balsavo prieš arba susilaikė, buvo šie. Jie buvo trejopi. E, na, labai trumpai e, pakomentuosiu, nėra nieko nauja, kad žmogaus, kalbant apie žmogaus teisės, kitas teisės, yra specifinė grupė žmonių, kurie yra specialiai apsaugoti e, dėl to, kad jie yra pažeidžiami Yra taip pat e, žmogaus teisų priemonių, migran, e, kurios užtikrina migranto, e, moterų teisės, taip pat dirbančiųjų jūrų, taip pat kaimo vietovėse, tokiuose sektoriuose. Tai yra deklaracija, kuri prieštarauja žmogaus teisų esamoms priemonėms, kurios dabar egzistuoja. Taip sakoma yra, nors tai yra netiesa. Yra Taigi yra kelios priemonės, kurios turėtų būti papildomos, kurios turėtų sustiprinti jau esamas priemonės. Taigi, trys punktai, kuriuos svarbu yra pabrėžti.